And... Mėly kolegos, sveiki sugrįžę po Velykų atostogų. Norėčiau paklausti, ar galime priimti darbo atvarkę? Mes tvirtiname vasario ir kovo mėnesių e, posėdžių protokolą. Jeigu nėra jokių pastebėjimų, e, tvirtiname. Skelbiame patvirtintais. Rytoj pirmininko pranešimus e, pateiksiu dėl vykstančių tarp institucinių dėrybų. Todėl dabar periname prie Dorotkės šeštojo klausimo. Fintech. Ir ataskaita apie tai. Mes e, galime dabar aptarti pakeitimus. Pranešėjas yra čia e, pranešėja Kora. Prašom žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Fintech kaip e, naujas finansų sektoriaus e, populiariausias terminas ir jau kurį laiką taip yra. Ir Junktinėse Amerikos valstijose ir Azijoje taip yra. Na, mes Europoje dar tik taip pradėjome suprasti, koks svarbus yra fintech. Per konferencijas labai dažnai e, aš e, klausiu, kas yra bitkoinų savininkas. Ir paprastai niekas nepakelia rankos, niekas negali atsakyti. Tai yra ženklas, kad mes dar nesame pasirengę ateičiai. Taigi Europa turėtų ne tik nuolat uh, žvalgytis per petį ir žiūrėti, ar jos neseka per vieną krizę, bet ir žvelgti į priekį ir pagalvoti, kaip nauja, naujus pokyčius palengvinti. Jeigu mes fintech, finansinių technologijų uh, nepasžabosime greitai, mes vėl atsiliksime. Didžioji dalis investicijų į fintech vyksta dabar Junktinėse Amerikos valstijoje, Kinijoje ir Izraelyje. Ir dėl to didžiausios fintech įmonės taip pat yra ten. Net ir Latino Amerikoje ir Afrikoje fintech e, jau e, pradėtos taikyti. Europa, e, jeigu nori išlikti konkurencinga ir išlaikyti moderniausią finansų infrastruktūrą, turi numatyti nuolatinės greitas inovacijas. E, E, naujovės yra reikalingos ir pačiam verslui, ir vartotojams. Finansams technologijams reikia daugiau skaidrumo, patogumo, platesnio pasirinkimo ir pigumo vartotojams. Finansų pramonė taip pat gali daug pasinaudoti iš fintech raidos, pavyzdžiui, ypač kai galvojame apie stambiosius duomenys, didžiosius duomenys ir robotų e, pažangą. Be to, finansinės technologijos užtikrina geresnį rizikos valdymą. Europos reglamentuose turi būti numatyta galimybių geriau e, plėtoti finansinės technologijas. Europa turi palengvinti fintech, o ne tam trukdyti. E, Taigi visi šešėliniai pranešiai ir kolegos kartu su manimi puikiai bendradarbiavo, pagerinome e, mano pranešimo tekstą ir aš labai džiaugiuosi, kad dabar mes e, šiame posėdėje e, jau galime šitą aptarti, nors ir ne visas rekomendacijas, bet taip pat džiaugiuosi, kad dėl šio sustarimo yra pasikas politinis sustarimas ir mes turime bendrų prioritetų. Pagrindinis prioritetas yra kibernetinis saugumas tipinis e, e, plėšikas, kuris įeina į e, banką ir ginklu atima pinigus, egzistuoja tik tai praeito amžiaus filmuose. Greičiausiai dabar būna plėšimai vykdomi E, garažuose e, nusikaltelių e, sikandusių cigaretę ir bandančių apiplėšti. Kibernetinių nusikaltimų kaštai visuomenė yra 180 milijardų dolerių per metus. Ir bendra finansinė žala visai visuomeniai ir bendrai pasauliu siekia maždaug 400 milijardų dolerių sumą. Šiandien žiniasklaidoje pastebėjome, kad Vokietijoje yra paskelbta jau praėjusiais metais kibernetinių išpolių e, mastas išaugo dvigubai. Tadgi manau, kad e, mūsų laukia rimta problema. Dar galiu pasakyti, kad daugiau negu 80 procentų skaitmeninių duomenų pasaulyje buvo sukurta per pasarosius dviejus metus. Tai rodo, kaip duomenų srautai per trumpą laikotarpį proporcingai augo ir tai kelia labai didelį susirūpinimą. Todėl reikia daugiau sutelkti dėmesio į kibernetinį saugumą bankuose ir kitose finansinėse institucijose. Pavyzdžiui, e, vykdant atsparumo tekstus. Be to, reglamentavimo institucijos turėtų užtikrinti deramą keitimąsi nuomonėmis ir patirtimi tarp įmonių ir vyriausybių. Čia labai didelis didelė grėsmė, rizika kyla ir vartotojams ir verslininkams ir vyriausybėms. Ateityje finansų sektoriui reikės daugiau techninių e, darbuotojų, e, lygiai taip pat kaip ekonomistų ir teisininkų. Reikės sukurti ne tik logaritmus, bet ir rasti būdus, kaip juos apsaugoti. Ta pati galime pasakyti ir apie finansų reguliuotojus. Jie turi e, pasinaudoti fintech raidos kompleksiškumu, kad geriau suprastų, kas vyksta ir suvoktų, kaip fintech yra susijęs su realia ekonomika ir tik paskui gali būti priimti realūs sprendimai. Be to, e, vienodo žaidimo sąlygų užtikrinimas yra labai svarbus. Dabar e, į fintech rinką ateina labai daug naujokų. Ir e, finansinės technologijos dabar yra naudojamas ne tik tradiciniuose bankuose ir draudimo įmonėse, bet ir startuolėse. Taip pat tokios didelės įmonės kaip Apple ir Google turėdami savas sistemas, suvaidina svarbu vaidmenį. Ateities vartotojui nerūpi, ar finansų produktas ateis iš didelio tradicinio banko ar iš startuolio. Todėl vienodų paslaugų su vienoda rizika pagal vienodas taisyklės turi būti taikoma. Tik tai suteikdami visoms dalyvančios įmonėms vienodas galimybės mes paskatinsime naujoves. Ir galiausiai mes turime žinoti, kaip reikia eksperimentuoti su fintech sprendimais Europoje, leisdami naujų inovacijų išbandymus, bandymus, remdami finansų uh, reguliuotojus, finansinių paslaugų sektorius įgaus daugiau patirties, nepakengdami vartotojų interesams. Tai nėra kažkokios tai reglamentų išimtys ar jų poreikis. Mes turim galvoti apie požiūrio pakeitimą, turim sutelkti dėmesį į galimybės, o ne į problemas. Daugiau dėmesio turi būti skirta tam, kokias galimybės fintech atveria, kad pritrauktumėm ekonomikos augimą susijusius su naujais pokyčiais. Ir taip yra todėl, kad dabar Europa dar nėra E, galingiausios pozicijoje, bet kaip Olandijos formulės vairuotojas Marks Fostapel e, turi pirmiausia padaryti daug žavingų manevrų, kad laimėtų varžybas. Europa gali potencialiai tapti pasaulio čempione, bet tam reikia gyvendinti pokyčius. Labai ačiū pranešėjai. O dabar šešėlinius pranešėjams žodis. Pirmiausia, Brian Face, EPP. Thank, thank you very much. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pasidžiaugti tuo darbu, kuris atliktas. Ačiū Korai, kuri tikrai m, mm, puikiai pranešėja ir ačiū kitiems šešėlėms pranešėjams. Uh, Manau, kad tai yra labai svarbus pranešimas ir ne vien dėl to, kad tai yra pirmas toks pranešimas ES institucijose. Žinome, kad ir komisija turi atitinkamą grupę ir jau vykdo viešasis konsultacijas šioje srityje. Bus parengtas pranešimas, kuris yra pirmas toks ir kuris aiškiai parodo prioritetus ir Ekon komiteto, ir Europos parlamento. Ir aš manau, kad čia rasta tinkama pusiausvyrą viena vertus tarp finansinio stabilumo klausimo, būtent užtikrinama, kad e, reglamentai e, kurie ir taisyklės priimtos pastaraisiais metais, e, kurie siekiama sumažinti riziką ir užtikrinti tinkamą finansinės sistemos veikimą, kad visa tai veiktų atsiliktų su inovacijomis, kurios yra dėgiamos šioje srityje. Taigi svarbu tikrai užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Mūsų frakcijai tai buvo labai svarbu. Pusiausvyrą tarp finansinio stabilumo ir finansinių technologijų potencialo pripažinimo. Kaip ir sakė mūsų pranešėja, mūsų pozicija, Europos pozicija nėra pati geriausia. Jeigu pažiūrėtume, kiek yra investuojama į šią sritį per pastarosius keletą metų, tai tikrai tos investicijos, daugelis tų investicijų yra ne Europoje. 2015-2022 milijardai buvo um, investuota, mm, kitais metais dar daugiau matome, kad um, labai sparčiai didėja investicijos į šią sritį ir Europoje mes taip pat turime um, skirti šiai sričiai daugiau dėmesio ir padėti ir didelėms ir mažoms verslo įmonėms. Taip pat um, svarbu pripažinti tai, kad Europoje per pastarėjosius e, metus mes e, įkūrėme nemažai centrų, kurie padėtų šiais ryčiais sparčiai vystytis. Ir mūsų šalyje, ir kitur matome, kad steigėsi finansinių technologijų įmonės ir tą taip pat svarbu pripažinti. Aš manau, kad pranešimas ir mūsų apsvarstyti pakeitimai siekia prioritetizuoti kai kurias sritis. Aš neminėsiu to, ką jau išvardijo Kora. Uh, keitimasis duomenimis, kibernetinis saugumas, bet yra ir kitų labai svarbių klausimų, ypač aktualių reguliuotojams, reguliavimo institucijoms. Mm, svarbu turėti tinkamą kompetenciją, bendrauti su pramonės atstovais. Mes jau rengiame kai kurios e, pranešimus ar tyrimus žinome, kaip svarbu dirbti su bendrovėmis. Taigi svarbu užtikrinti taip pat e, bendradarbiavimą tarp e, visų finansinių reguliavimo institucijų Europoje. Tai labai svarbu iš mūsų perspektyvos. Taip pat e, turime pripažinti kapitalo ir pinigų sąjungos reikšmę. Žinome, kad um, čia slypi daugybė um, galimybių. 20 milijonų verslo įmonių visose ES valstybėse narėse um, dabar neturi uh, prieigos prie uh, kreditinių ir debeto kortelių pakeitimo priemonių. Taigi labai svarbu užtikrinti tinkamą skaitmeninės rinkos veikimą. Ir galiausiai turime užtikrinti, kad būtų saugoti, saugomi tinkamai vartotojų interesai. E, taip, turime pripažinti, kad yra tam tikrų problemų, gali kilti tam tikrų problemų finansinėms institucijoms, bet svarbiausia galvoti apie vartotojus. Ir, aišku, turime galvoti apie finansinį stabilumą. Ačiū socialdemokratų vardu Eva Kailė. Ačiū pirmininkė, ponas Katalin Vans vardu, kuris šiandien, kuris šiandien negali čia dalyvauti. Norėčiau pasveikinti pranešėją Korą parengus labai gerą ir išsamų pranešimą. Vyko tikrai labai konstruktyvios diskusijos per šešėlinių pranešėjų posėdžius. Mm, e, kalbame apie technologijas, pinigus ir kapitalą. Yra nemažai augančių, e, besivystančių įmonių Europoje veikiančių šioje srityje. Taigi tai yra tikrai aktualūs klausimai. Šis, šis pranešimas reikalingas. Nes matome, kad e, lyginant su JAV e, ir Azijos šalimis, Europa tikrai nėra lyderė. Nėra įmamasi tokių veiksmų, taip pat ir reguliavimo priemonių, kurios padėtų šiais ryčiai vystytis. E, komisija parengė veiksmų planą pagal kapitalo ir rinkų sąjungos strategiją E, siekiama labiau integruotos Europos finansinės sistemos ir didesnio, didesnės vartotojų apsaugos. Mm, naujų paslaugų mm, tipai turi būti prieinami visoje Europoje. Svarbu apsaugoti pažeidžiamus vartotojus. Būtina taip pat nu, naudotis naujomis komunikacijos priemonėmis, užtikrinti prieigą e, žmonėms su negale, skatinti skaitmeninį raštingumą, e, plačiau naudoti technologinius sprendimus ir užtikrinti mm, vartotojų prieigą prie naujų finansinių priemonių. Svarbus švietimo veiksniai, skaitmeninis raštingumas yra labai svarbus, taip pat galvojant ir apie rizikos sumažinimą šioje srityje. Kibernetinis saugumas dar svarbus elementas. Komisija turėtų akcentuoti kibernetinį saugumą kaip pirmąjį prioritetą finansinių technologijų teisės aktų rinkinyje. Ir galiausiai manome, kad Svarbu, kad šios technologijos e, būtų paremtos finansinio reglamentavimo ir kad būtų tinkama teisinė ir reguliavimo aplinka. Mm, svarbu, kad e, būtų vengiama mm, tokių priemonių kaip bitcoin naudojimo nusikalstamais tikslais. E, turime užtikrinti, kad šios technologijos būtų naudojamos tinkamos. Ir galiausiai būtinas e, glaudus ir reguliarus dialogas tarp bankų, fintech technologijų mm, įmonių ir reguliavimo institucijų. Ir tikimės, kad Europa galiausiai bus šios ryties lyderė ateityje. Ačiū. Ponas Fox, ECR vardu. No. Okay, so for the GUE group. Jeigu pasisakyti nenorite, tuomet e, pasisakys ponas Papadimulis GUE e frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė Marijos Matijas vardu, e, kuri yra beje šešėlinė pranešėja ir kuri šiuo metu yra pakeliui į Briuselį. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą pranešimą ir mums atsiųstus kompromisus. Nuo pat diskusijų apie e, finansinės technologijas e, pradžios buvo e, laikomasi tokio požiūrio, kad didesnis dėmesys buvo skirtas vartotojų apsaugai, o ne pelnui. E, bet pranešime nekalbama apie tai, kad šioje srityje e, trūksta teisės aktų, nebandoma užkamšyti egzistuojančių spragų. Mes iš esmės esame kritiškai nusiteikę kapitalo rinkų sąjungos atžvilgių. Mes manome, kad reikėtų skatinti ekonomikos augimą, sanglaudą, kovoti su nedarbu. Tai yra patys svarbiausi dalykai ir jų trūksta pranešimo projekte. naudojantis finansinės technologijomis, taip pat reikėtų užtikrinti ir geresnį finansavimą, reikia išspręsti reglamentavimo problemas. Pranešime e, labai prabėgomis yra paminėtos problemos susijusios su geresnė teisėkura. Reikia užtikrinti geresnę vartotojų teisų bei privačių domenų apsaugą. Tam reikia geresnio reglamentavimo proceso, bet likščiol pranešime to pritrūko. Prabėgo mažiau negu kad dešimt metų nuo finansinės krizės pradžios bet e, kai kurios su finansinėmis technologijomis susijęs problemos vis dar neišspręstos, jas pavesta išspręsti kitiems. Taigi pranešime to dar trūksta. Reikia didesnio dėmesio vartotojams, tam, kad jie jaustųsi dalyvaujantis e, e, finansinių technologijų procese, o ne kad iš to pelnosi vien tik tais didelės įmonės. Taip pat reikia labiau šviesti vartotojus. pranešime apie tai taip pat reikėtų kalbėti. Na ir galiausiai e, asmens duomenų priežiūra, užtikrinimas. Tam reikia daugiau dėmesio. Mes taip pat manome, kad reikėtų uždrausti nepageidaujamą, nepageidautinus elektroninius paštus, kurie, e, e, laiškus, kurie yra tarsi šiukšlės. Uh, Tai tiek norėčiau pasakyti mūsų frakcijos šešėlinės pranešėjos vardu. Ačiū. Toliau panas Raimond Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Jis buvo tikrai konstruktyvus. Ji puikiai bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais. Buvo paminėtos, paminėta šių naujų technologijų nauda ir keliama rizika Mūsų Europos parlamentas rengia pirmą tokį pobūdžio e, pranešimą. Apie tai turime diskutuoti. Antra vertus, e, būkime atviri. Mes kalbame uh, apie gerus ir netinkamus dalykus. Ir šiuo metu mums nereikės priimti teisėkuros sprendimo, reikės apsispręsti kitais metais ir tuomet bus tikrai netaip jau lengva. Netaip jau bus lengva susitarti su visomis frakcijomis. Finansinės technologijos yra priemonė. Ji pati savaime nėra nei gera, nei bloga. Štai ir plaktukas, jį galima panaudoti uh, E, statyboje jį galima e, panaudoti ir grevimo procese. Aš manau, kad mes turime vertinti ne vien tik tais finansinių technologijų teikiamas galimybės, bet ir riziką. Taip, šios technologijos turi didžiulį potencialą, jų dėka rinkos gali tapti efektyvesnės, veiksmingesnės, bet mums reikia ateityje rasti tinkamą pusiausvyrą. Na, o šis pranešimas yra tik tais pirmas svarbus žingsnis į priekį. Dėkoju. Nematau kolegų iš FDD ir ENF frakcijų. Todėl suteiksiu žodį tiems, kurie to nori. Nina Džil. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti koros pranešimu. Svarstomas tikrai be galo svarbus klausimas. Finansinės technologijos gali iš esmės pakeisti finansų sektorių. Na, o mes turime užtikrinti, kad, kad ir koks e, teisės aktas būtų primtas, kad jis būtų tinkamas ateityje. Finansinių technologijų pramonė turi būti įtrauki. Dabar yra dar daug žmonių, kurie finansinė prasme yra neraštingi. Ir jiems tikrai labai sunku naudotis išmaniaisiais telefonais. Taip pat dar norėčiau pridurti štai ką. Daugelis finansinių technologijų įmonių yra įsikūrusios Junktinėje karalystėje. Na ir tai taip pat turės poveikio darybams dėl Brexit. Reikia užtikrinti nuolatinę prieigą prie tokių įmonių teikiamų paslaugų ir patirties. Dabar dėl automatinių konsultacijų finansinių technologijų srityje. Tai gali turėti tikrai didžiulį poveikį bankų sektorėje. Svarbu, kad komisija įvertintų ir finansinių technologijų uh, socialinį poveikį ir komisija šį aspektą taip pat turėtų įtraukti savo veiksmų planą. Herbals. Ačiū, Burkhard Bals. Ačiū, pirmininkė. Trumpas pastebėjimas ir iš mano pusės. Visų pirma, ačiū pranešėjai už mano nuomonę tikrai vykusi pranešimą. Aš esu įsitikinęs, kad mes turime iš esmės padiskutuoti šią be galo svarbę temą. Pranešime jau yra puikių minčių, bet mes turime apie kai kuriuos aspektus dar pagalvoti. Pokyčiai vyksta labai sparčiai ypač finansinių technologijų srityje ir mes turime pastarti, kaip mes turime reaguoti tokius sparčius pokyčius. Kalbėdami šią temą mes taip pat turėtumėm nepamiršti ir naujovių. Mums reikėtų gauti nuolat informaciją apie naujoves šiame sektorėje tam, kad galėtumėm atitinkamai reaguoti. Aš esu be galo e, patenkintas patiktų pranešimu, bet galvant apie ateitį, reikia turėti omeny tai, kad šioje srityje, šiame sektorėje yra be galo daug naujovių, be galo daug pokyčių, jie labai spartus. Ir dėl to mes kaip teisės aktų kūrėjai e, turime apie tos pokyčius žinoti, turime nuolat apie tai gauti informacijos tam, kad ateityje galėtumėm svarstyti šią temą. Taip pat e, mes turime tinkamu laiku reaguoti pokyčius, nevėluodami. Tai yra e, vienas iš svarbiausių iššūkių mums, kaip e, šiam komitetui, taip pat kaip ir visam Europos parlamentui. Ačiū, visiškai Jums pritariu. Pirmač Perės. Aš remiu poną Balsą ir galiu pridurti e, tam, ką, prie to, ką jisai pasakė naujus metodus mes savo darbu turėsim pritaikyti prie finansinių technologijų. Čia nemažai nuveikti bus galima. E, žiniasklaidoje matome, kad yra e, rašome, parlamentas rengia gerą dokumentą, parlamentas gerai formuoja savo nuomonę, teisingai interpretuoja e, visus pasiūlymus ir tikimės, kad bus atliktas geras teisės aktas. Aš pati rengiu teisės aktą dėl PRIPS ir aš galiu pasakyti, kad E, nebūčiau galėjusi parengti e, to teisės akto, jeigu nebūčiau žinojusi, kaip e, iPhone'ai buvo pirkti paketu parlamentui. Ir čia aš gavau labai daug informacijos iš, apie, po tos operacijos ir supratau, kaip finansinės operacijos vyksta ir supratau, kaip finansiniai dalykai yra pritaikyti dabar prie naujos technologijos ar pritaikytos prie finansinių dalykų. Šiame teisės akte, aš manau, mes galime geriausiai aprašyti e, naujoviškumo logiką. Kitas e, rimtas e, susirūpinimas, kurį liberalai iškėlė, galvėdami apie šį tekstą - kibernetinis saugumas. Tiesioginė prasme, Tai yra susijęs su finansinių technologijų galima pažanga. Čia aš šitą pateiksiu papildomą, nes mano nuomonė tai yra labai svarbu. Norėčiau atkreipti visų dėmesį į ateities diskusijas. E, aš nežinau, kokie metodai galėtų būti pritaikomi. Ar Europos komisija, ar mūsų pirmininkas, ar kolegos iš EPP, ką nors naujo pateiks. Bet viena iš temų, kurios kol kas mes dar nepakankamai aptarėme, bet kuri turėtų būti aptarta, yra uh, kokia bus atsakomybės grandinė ir kaip mes apsaugosime vartotojus. Klasikinė prasme šiandien vartotojų apsauga priklauso nuo paskutinės grandinės dalies, tai yra distributoriaus, platintojo. Su finansinėmis technologijos mes labiau ir labiau galėsime žinoti patį paskirsimo mechanizmą. Ir mes galėsime žinoti, kaip produkto kuriejas uh, gali būti tiesiogiai susijęs su vartotoju. Taigi aiškiau apibriešime atsakomybės grandinę. E, viskas bus išjudinta tarsi dabartinė tvarka. Ir man atrodo, kad mūsų komitetas labai gerą darbą atlieka ir ypač aš džiaugiuosi tuo, kas buvo padaryta svarstant naują Europos komisijos poziciją dėl vartotojų apsaugos finansinėje srityje. Aš e, nenoriu per drąsių čia palyginimų daryti, bet galiu pasakyti, kad tai, ką šiandien daro Europos parlamentas, E, leis pakeisti atsakomybės grandinę. Mes perkelsime atsakomybės, e, atsakomybę nuo platintojo gamintojui. Ir tai yra labai svarbu. Ir toks dalykas turi būti užtikrinta, tokia atsakomybė turi būti užtikrinta ne tik e, visose pramonės šakose, bet ir finansų sektoriuje. Ačiū. Thank you. We have some relevant issues connected. Ačiū. Su tuo yra susiję daug svarbių dalykų. Manau, kad dabar mes jau galime vėl suteikti žodį. Pranešėjai, ne, bet dar prieš tai yra Europos komisijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija nedaug ką ir gali pridurti. Pranešimas yra pasvertas, kompromisiniai pakeitimai taip pat subalansuoti ir tai turbūt buvo pagrindiniai uh, terminai šiandienos diskusijoje. Fintech e, siejama su daug skirtingų tikslų, kurie kartais tarpusavėje konkuruoja ir mes turime subalansuoti tuos tikslus. Tai yra vienas iš e, geriausių sprendimų. Mes, kaip ir anksčiau kalbėjusieji, manome, kad fintech atveria nepaprastai daug naujų galimybių. Mes e, kalbame apie prieigą vartotojams ir mažoms, įmonių, e, mažoms ir vidutinėms įmonėms prie paslaugų tiekėjų. Mūsų nuomonė tai atveria nepaprastai daug galimybių ir e, stambios institucijos, mažos institucijos, vidutiniai vartotojai iš to turėtų gauti naudos. Mes manome, kad e, pirkėjai ir pardavėjai turi e, matyti, kad finansų rinkoje egzistuoja daugiau konkurencijos ir viskas turi būti atsverta poreikio sukurti aiškę politiką ir aiškę e, apibriežti duomenų politiką. Kaip jau buvo pasakyta, e, finansiniams technologijoms duomenys yra labai svarbus, todėl e, duomenų apsauga ir bendras saugumas yra patys svarbiausi dalykai. Šių tikslų subalansavimas leis sukurti neutrales technologijas ir be to mes neiškreipsime proporcingumo mes pasirenkame rizikingą požiūrį, e, ar riziką pagrįstą požiūrį, žiūrime, kad rizika būtų subalansuota ir mes aiškiau matytumėm, kokios taisyklės bus taikomos, e, nes tai būtų geriausias būdas eiti į priekį. Mes lauksime galutinio pranešimo varianto, kaip kai kurie nariai jau sakė, Europos komisija yra pradėjusi viešas konsultacijas ir parlamentas iki birželio vidurio galės prie to prisidėti. Po to, kai konsultacijos baigsis, e, komisija pasvers visas nuomonės ir nuspręs, kokias priemonės kokias iniciatyvas reikėtų teikti. Ačiū. Thank you. Now... Ačiū dabar pranešėjas. Pranešėja Kora. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū šešėliniam pranešėjams kolegoms už uh, jų paramą, nepaprastai svarbu, kad mes e, suformulavome bendrų principų. Neturime sprendimų visoms problemoms, jokios panacėjos čia neegzistuoja. Tačiau mes turime pirmiausia teikti gerus klausimus ir mano nuomonė tą padarėme. Daugelis jūsų kalbėjote, e, kad e, reikia greitai dirbti, pervač kalbėjo apie atsakomybės klausimus. E, GUE ir žalieji kalbėjo apie teisingos pusiausvėros su vartotojų interesais radimą, e, lyginant juos su, su komerciniais interesais. Be abejo, mes turime rasti teisingą pusiausvyrą. Tačiau aš manau, kad mūsų rekomendacijos iš parlamento e, galės ženkliai prisidėti prie komisijos fintech veiksmų planų ir mes turėsime labai aiškių kalendorių uh, aiškiais terminais pagristų veiksmų, pagristų veiksmų planų ir taip pasieksime pažangos. Aš manau, kad fintech perspektyva e, gali būti siejama tik e, su galimybė konkrečiai naudoti e, tas technologijas. Mes visi norime būti prie jų vartojimo stalo. Puiku, balsuosime rytoj. Balsuosime per uh, gegužės mėnesio antrąją plenarinę sesiją, gegužės 31 dieną. Ačiū. Pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo, kuris e, pirminėme programos variante buvo prieš tai. Ample pranešimo nuomonė apie minimalių pajamų politiką kovojant su skurdu. Uh, ponas Virgas pranešėjas, žodis jums. Bom, em primeiro lugar, Gostava de, de agradecer a flexibilidade. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už jūsų lankstumą ir už tai, kad e, pakeitėte darbo tvarkės punktus, nes iš tiesų buvo problemų su skrydžiu. Taigi dėkoju visiems už galimybę dalyvauti ir pristatyti savo pranešimą. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Jūs e, turite siūlomus nuomonės projektą, jie yra labai trumpa ir aiški. Norėjau tik pasakyti, kad e, ko mes siekime rengdami pirmąjį projektą, tai pasirinkti pragmatišką požiūrį Reikia tokio požiūrio, kuris e, būtų paremtas objektyviais teiginiais. Visuomenė yra tokia, kokia yra. Ji yra netobula. Rinkos ekonomika turi savo pasiekmių. Ir šalis negali tų pasiekmių išvengti. Skaičiai, kuriuos pateikiu nėra mano e, išrasti, bet jie atspindi skurdo padėtį. Ir taip pat matome, kad daug žmonių gyvenančių skurdė yra dirbantis asmenys. Iš tiesų dažnai kalbam apie tai, kaip svarbu turėti tinkamą politiką, politinės priemonės. Taip pat e, nuomonėje kalbame apie taupimo politikos pasiekmes. Jos ar taupimo e, politika, taupimo priemonės iš tiesų pablogino tos skaičius, e, kuriuos mes turime. Ir čia sunku būtų mm, ignoruoti tą bendrą vaizdą, jis yra labai aiškus ir būtent e, tai aš bandau perteikti. Aš tikiuosi, kad šis komitetas pritars šiai nuomoniai. būtina iškoti priemonių, kurios padėtų pagerinti ekonominę realybę. Iš tiesų, valstybės narės susiduria su rimtomis ekonominės sudėtingos situacijos pasiekmėmis. Joms tenka riboti valstybės išlaidas, bet tuo pat metu turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti didesnį socialinį teisingumą, kokios priemonės e, padėtų to pasiekti. Bet turime žiūrėti ir toliau. Gerai iš tikrųjų žiūrėti į makroekonominius rodiklius. Negalime kalbėti vien apie BVP, apie suvestinius rodiklius, mes turime naudotis ir kitais rodikliais, vertindami pajamų skirtumus, e, skurdą. Matome, kad skurdo grėsmė toliau didėja. Yra tam tikrų biudžeto apribojimų valstybėse narėse, kurie neleidžia iš tikrųjų skirti lėšų, panaudoti lėšų kovoti su skurdu. Mes turime užtikrinti minimalų pajamų lygį. Ir tai nėra GUE frakcijos pasiūlymas, tai yra tarptautinių organizacijų rekomendacija. Jos kalba apie minimales pajamas. Uh, yra nurodomi ir konkretūs skaičiai, būtent 60 procentų mm, pajamų vidurkio. Aš 60 procentų vidutinių pajamų. Tai mm, tokius teiginius norėjau išsakyti. Tiek trumpai apie šią nuomonę ir aišku, aš esu pasirengęs atsižvelgti į pakeitimus. Uh, kurie padėtų papildyti šią nuomonę ir pasiekti mums platų sutarimo. Ačiū EPP vardu Valma Letič. Ačiū pirmininkė. Aš pristatysiu teiginius, kurios parašė ponia Romanė Toms, yra mūsų šešėlinė prašėja. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą dokumentą ir trys pastabos, kurias išsako ponia Romanė Toms. Pirmiausia, e, socialinės apsaugos priemonės yra labai svarbios tiems asmenims, kurios, kurie susiduria su laikinais finansiniais sunkumais. Bet e, būtent valstybės narės e, turėtų parengti m, mm, tinkamas apsaugos priemonės. Mes visi žinome, kad svarbiausia suteikti žmonėms galimybę užsidirbti gyvenimui mm, ir išlaikyti save ir savo šeimas užtikrinti minimalius standartus, o ne siekti padaryti žmonės priklausomus nuo socialinių išmokų. Taigi, e, iš tikrųjų, minimalių pajamų e, savoka tikrai padėtų tiems, kas patiria finansinių sunkumų, bet tai neišsprendžia skurdo e, problemos. Tai turime turėti omenyje. Antra, valstybės narės yra skirtingos, jos turi skirtingą ekonominę galę ir skirtingą gebėjimą suteikti finansinių išteklių. Negalime pamiršti, kad minimalių pajamų mm, prievalė yra prievalė, kuri už, užkrauna finansinę naštą valstybėms narėms. Ir todėl reikėtų galvoti apie tinkamą pusiausvyrą, kalbant apie apie minimalių pajamų klausimą. Reikėtų labiau skatinti ekonomiką, kurti naujas darbo vietas, nes tai padėtų mm, žmonėms gyventi nepriklausomai, užsidirbti pragyvenimui, nepriklausomai ir būti savarankiškais. Ir trečia pastaba - fiskalinis konsolidavimas ir biudžeto deficito mažinimas, jų derinimas su um, socialinėmis išlaidomis nėra tinkamas pagrindas mūsų diskusijai. Mes turime kalbėti apie um, atsakingą atsakingas e, išlaidas atsakingą viešųjų e, lėšų panaudojimą. Turime galvoti apie socialinį saugumo priemonės. Taigi mes esame pasirengę dirbti su pranešėju toliau ir su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū socialdemokratų vardu per Vanšberės. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu Morel vardu. Jis atsiprašo, negali dalyvauti užsiemęs kitur. Jis e, džiaugiasi, kad kalbama apie minimalės pajamas e, Europoje ir kad vis dažniau apie tai kalbama Ir netgi vykstant rinkimų kampanijams, jis mano, kad e, reikia pusiausvėros tarp solidarumo ir atsakomybės. Iki šiol e, to nepakako, buvo mm, e, kalbama daugiau apie struktūrinės reformas ir nepaisoma socialinių interesų. Mm, jis taip pat teigia, kad labai E, svarbus e, ryšys e, tarp darbo rinkos ir finansinės sistemos. Jis taip pat sveikina pranešėją ir dėkoju pranešėjui už jo darbą. Taip pat Manau, kad reikia neišleisti iš akių socialinio konteksto, kuriame rengiamas šis pranešimas. Iš tikrųjų, 15 metais 20 procentų gyventojų kėlė skurdo ir socialinės atskirties riziką. Svarbu mažinti neligybę svarbu kalbėti apie pajamų neligybės mažinimą. Tai yra 2020 strategijos vienas iš tikslų ir jis mano, kad būtina naudotis naujais rodikliais greta tų, kurie naudojami Europos semestro kontekste, tam, kad e, būtų taikomos labiau pritaikytos priemonės kovojant su neligybė ir e, kad būtų taip pat tinkamai vertinamas, e, vertinama per, perkamoji gale. Jis taip pat teiks pakeitimus, manau, susijusius ir su tuo, kad e, komisija turėtų parengti direkt, minimalių pajamų direktyvą. Ir EBPO ir Tarptautinis valiutos fondas e, yra atlikę savo vertinimus. O minimalių pajamų politika būtų palanki ekonomikos augimui ir neligybės sumažinimui. Ir kolega pastebė, kad minimalių politika, minimalių pajamų politika yra įmanoma ir kad įmanomos e, automatinės stabilizavimo priemonės. Komisija, ankstesnė e, e, komisija yra teikusi komunikatą šią temą. Na ir dar reikia kalbėti ne apie visuotinės e, minimales e, pajamas. Kalbėti apie bazinį atlyginimą. Ir 2013-aisiais e, pradėta pilietinė iniciatyva Prancūzijos senate buvo pradėtas e, darbas šios ryties ir kolega ragina komisiją atlikti e, šių veiksmų vertinimą ir e, vykdyti viešasias konsultacijas šiuo klausimu. Ir galiausiai jis taip pat kalba apie socialinio soci... solidarumo ir kovos su neligybė reikšmę Ir svarbu galvoti apie Europos įvaizdį. E, iš tikrųjų, neligybė kelia didžiulę grėsmę Europos projektui. Ir aš asmeniškai nuo savęs galėčiau pridėti pirmininkę, jeigu galima, kad e, buvo jau minėti ankstesni darbai e, šioje srityje ir 2010-aisiais komisija kalbėjo apie stabilizavimo priemonės ir minimalų atlyginimą. Iš tikrųjų, minimalus atlyginimas, minimalios pajamos yra labai svarbus elementas. E, siūlomas minimalių pajamų dydis lyginant su vidutinėmis e, pajamomis. Ir iš tikrųjų manau, kad e, reikėtų kalbėti galbūt ne tiek apie e, palyginimą su vidutinėmis pajamomis, kiek apie palyginimą su skurdo lygiu, todėl kad padėtis valstybėse narėse nevienoda. Ponas Liuka. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už patiktą nuomonę. Vis dėlto manau, kad tai yra ne tiek ekon komiteto nuomonė, kiek GUE frakcijos nuomonė. Tikrai dar reikės nemažai padirbėti tam, kad šiam dokumentui galėtų pritarti ir kitos frakcijos. Aš manau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp tokių terminų kaip skurdas ir neligybė. Neligybė e, yra e, toks e, reiškinys, kurį labai sunku apibriežti. Ką reiškia neligybė? visuomenėje, valstybėje. Iš esmės mes siekiame lygybės, bet mes taip pat turime nepamiršti ir veiksmingo darbo pasidalymo visuomenėje. Taip pat e, žmonės turi siekti ir ekonominio našumo. Jeigu visi būtų lygus, tai tikrai nukentėtų ekonomikos e, augimas. Aš manau, kad mes čia turėtumėm koncentruotis tik į skurdą. Na, o neligybę reikėtų palikti nuo šalyje. Kalbant apie skurdo apibriežti, tai aš būčiau linkęs kalbėti apie relatyvų skurdą tai yra 60 e, procentų e, nuo vidutinių pajamų ir mažiau. Tikrai sunku apibriežti, kas yra skurdas. Skur, skurdą būtų labai sunku apibriežti, jeigu mes jį atskirtumėm nuo gerovės. Dėl minimalių pajamų man ši idėja patinka, bet e, kokios turėtų būti tas minimalios pajamos? Ar reikia minimalaus socialinio e, saugumo, draudimo? Minimalias pajamas reikėtų atskirti nuo minimalaus atlyginimo, darbo užmokesčio. Jeigu mes kalbėtumėm apie minimalų socialinį draudimą, tai galėtų būti siejama su minimaliu darbo užmokesčiu. Man vieno dalyko vis dėlto pritrūko. Man atrodo, kad čia pernelyg kal, daug kalbama apie valstybinį perskirstimą. Taip pat pritrūko tokios idėjos, kad augant ekonomikai būtų daugiau galimybių įgyti papildomų pajamų. E, pajamos turėtų didėti ne vien tik tais dėl valstybinio perskirstimo, bet ir dėl tinkamai veikiančios darbo rinkos. E, pranešėjas nori pasirinkti pragmatinį požiūrį, bet Jeigu mes kalbame apie minimalias pajamas, mes turime kalbėti ir apie minimalius darbo atlyginimus, tam, tikrus darbo už, tam tikras darbo užmokesčio skales. mes kalbėdami apie minimales pajamas ir minimalų darbo užmokestį turime rasti pragmatinį požiūrį. Taip pat labai svarbu, kad valstybė, garantuodama minimalias pajamas, neįsiskolintų per daug. Taip pat reikia nepamiršti ir fiskalinio stabilumo. Juk nepamirškime, Europoje yra tokių valstybių, kurias jau dabar yra pernelyg įsiskolinusios. Pirmininkė tiek iš mano pusės, tikiuosi, kad nekalbėjau taip ilgai kaip pane Beres. Ačiū. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti šaldę frakcijos. Tai tuomet ponas Urtas žaliųjų vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Viegas už šį pranešimą. Mano frakcija mano, kad pranešimas yra geras. Tai yra puikus pagrindas tolimesnėms diskusijoms šiuo labai svarbiu klausimu. Uh, Apie tai kalbama jau kurį laiką, vyksta diskusijos europinių lygmenių. Daug diskutavom apie tai, ar nereikėtų sušvelninti taupimo politikos. Labai svarbu kovoti su neįlygybė ar skurdu. Taip pat mes turime rasti tokius mechanizmus, kurie mums padėtų ne vien tik tais kovoti su neligybė, krize, bet reikėtų ir tokių mechanizmų, kurie atsižvelgtų į socialinius aspektus. Taip pat būtina pasirūpinti tuo, kad piliečiai galėtų save tapatinti su ES. Aš manau, kad visa tai, kas parašyta nuomonėje, yra gerai, Ir dar šitą pridursiu, nepakanka apsiriboti vien tik šią nuomonę. Mes žinome, kad dėl skurdo atsiranda ir labai skaudžių ekonominių pasiekmių. Dėl to lėčiau auga ekonomika, taip pat ir BVP. Labai svarbu ir kad e, pajamos būtų tinkamai perskirstytos. Bet, kaip sakiau, e, norint užtikrinti minimalias pajamas, reikia nepamiršti ir ekonominio augimo. Kaip žinia, apie 20 procentų asmenų gauna be galo didelės pajamas, gauna tikrai dides, gerokai didesnės pajamas. Ir e, atsiranda pernelyg didelė neligybė. Kai yra pernelyg didelė neligybė tarp įvairių visuomenės grupių, tuomet ekonomika taip pat auga lėčiau. Minimalios pajamos, minimalus darbo užmokestis yra e, irgi tarp tų aspektų, kurie skatina ekonomikos dinamiką. Baigdamas noriu pasakyti, kad mes turėtumėm dokumente paminėti ir tokius dalykus, kad štai, pavyzdžiui, Suomijoje atliekamas eksperimentinis projektas dėl minimalių atlyginimo. Ir manau, kad tai irgi būtų galima paminėti. Manau, kad tikrai tai praturtintų nuomonę. Tai tiek iš mano pusės, baigdamas dar kartą dėkoju e, pranešėjui ir su nekantrumu laukiu tolimesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ačiū, nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Tai dar kartą žodis e, pranešėjui, prašom. Prašom, panas Viegas. Ačiū, pirmininkė. Aš labai kruopšiai užsirašiau visus pasiūlymus. Taip pat užsirašiau ir išreikštą kritiką. Manau, kad visos pastabos yra geros. Nepamirškime, kad mes kol kas kalbame vien tik tais apie projektą, nuomonės projektą. Tai reiškia, kad dokumentą dar galima keisti. Aišku, dokumentas dar nėra išbaigtas. Aš esu nusiteikęs labai atvirai, geranoriškai. Jeigu turite kokį nors pasiūlymų, tai man juos atsiųskite. Tikrai norėčiau užtikrinti, kad ši nuomonė atstovautų ir ekon komiteto poziciją, ne vien tik tai zguoja e frakcija. Išklausęs E, šios e, dienos pastabas, manau, kad tikrai mums pas, e, pavyks parengti tokį tekstą, kuris susilauks visų paramos. Noriu pabrėžti tik vieną dalyką. Kaip sakiau, prieš kurį laiką mes turime būti realistai. Manome, kad rinkoje yra neigiamų pokyčių, uh, E, e, žmonių atlyginimai e, mažėja. Tai yra objektyvūs faktai ir tai kelia susirūpinimą. 23 procentai gyventojų atsidūrė žemiau skurdo ribos, tai kelia didžiulį susirūpinimą, mes turime rasti tinkamus atsakymus. Jeigu diskutuodami mes galvosime apie platesnį kontekstą, Jeigu diskutuosime apie tai, ar mums reikia kažkokių tai pasiūlos ar paklausos skatinimo priemonių, mes turime nepamiršti ir to, kokį poveikį tos priemonės turėtų darbo rinkoje. Jeigu mes išplėsime diskusiją, tuomet tikrai bus žymiai sunkiau pasiekti susitarimą. Ką aš bandžiau padaryti šiame dokumente. Mes turime pagalvoti apie dabartinę realią padėtį rinkoje, kaip ji veikia žmonės, kaip mes galime sumažinti neigiamą poveikį. Aišku, aš pritariu tam, kad čia svarbiausias vaidmuo atitenka valstybėms narėms. Be abejo, Negalime tiesiog primesti kažkokio centralizuoto požiūrio. Vis dėlto manau, kad galime parengti gairių, kurios atspindėtų Europos parlamento poziciją. Aišku, dabartinė realybė nėra džiuginanti. Mes turime parodyti, Europos piliečiams, jog parlamentas supranta, jog skurdas egzistuoja ir kad mes ieškome tinkamų priemonių problemai spręsti. Kalbant apie skurdą ir neligybę, tai aš pritariu tam, kas buvo pasakyta šiuo klausimu. Bet manau, kad vis dėlto svarbu paminėti ir neligybę. Tai, tai tikrai yra labai svarbus aspektas. Yra įvairių išteklių visuomenė. Mes nekalbame apie e, Afrikos šalis, mes kalbame apie realybę ES šalise. Kokia yra realybė? Gerovė egzistuoja, bet egzistuoja ir tokie reiškiniai kaip neligybė ir skurdas. Ir tam yra priežasčių. Na ir tai reiškia, kad gerovė nėra tinkamai paskirstita kažkokiame regione, kažkokia šalyje, kažkokiame žemynė gali būti žmonių, kurių pajamos radikaliai skiriasi. Ir tą negalima paaiškinti vien tik tais ekonominėmis priežastimis. Tikrai manau, jog būtina paminėti ir neligybę. Ačiū visiems už išsakytas pastabas ir su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Labai ačiū. Atsiprašau vertėjų, kad vėluojame, bet dabar jau galime darbą baigti. E, pakeitimus galima teikti iki gegužės 4, gegužės 29 dieną balsavimas mūsų komitete, kitose komitetuose birželėje, o plenarinėje sesijoje balsuosime rudenį. Ačiū visiems, rytoj darbą pradėsime 9.30, iš karto prasidės klausimai.